El señor presidente. Buenos días, amigas y amigos, kolegas. Labą dieną, gerbiami bičiuliai, kolegos. Pradėsime savo posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra mūsų kolegos Kalfino pranešimas. Europos investicijų bankų suteikiamas garantija paskolų ir paskolų garantijų suteiktų projektams ne ES nuostoliams atlyginti. Mes iš karto nedėlstami ir suteiksime žodį ponui Kalfinui. Prašau. Nuštai. Pranešėjas. Gali pasisakyti keturias minutės. galima pasakyti šešias minutės, bet dvi paprastai paliekamos paskui po diskusijų apibendrinimui. Jeigu norite išnaudoti visas šešias minutės, galite jomis pasinaudoti iš karto. Pone pirmininkė, ponios ir ponai gerbiami kolegos, Europos investicijų bankų projektų gausėja. E, spalio pabaigoje baigėsi numatytos nuostatos garantijų suteikimui. Europos parlamentas diskutavo keletą mėnesių dėl šių taisyklių. Mes e, aptarėme svarbiausias mintis, iš, išklausėme visų suinteresuotų pusių nuomonės. Tarp politinių diskusijų, dirbusių prie, e, tarp politinių frakcijų dirbančių prieš tekstų irgi vyko diskusijų. E, aš diskutavau su kolegomis iš įvairių frakcijų, su administracijos atstovais. Mes Manome, kad reikia pasiekti bendro sutarimo ir dabar turime išplėtoti e, Europos investicijų banko įgaliojimus, kad jis dirbtų ir toliau remdamas ES projektus. Tie projektai, kuriuos šis bankas vykdė, buvo tikrai vertingi ES. Įmanoma, E, reikia priimti sprendimus, kad būtų daugiau koordinacijos apie Europos investicijų banko ir ES institucijų. Reikia, kad būtų užtikrinta geresnė stebėsena ir e, svarbu užtikrinti, kad būtų, užtikrinti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis skaidrumas. E, Tariamas dėl bendros pozicijos su taryba. Projektas pasirodė besas labai sėkmingas. Europos investicijų bankas yra viena iš aukščiausiai vertinamų institucijų. Tuo pat metu Europos investicijų bankas, e, būdamas ES institucija, turi prisidėti prie ES tikslų siekimo, tam reikalingos specialios, specialios priemonės. Patirties jau yra pakankamai sukaupta šioje srityje, buvo sutarta dėl to, kad, ne, kad reikia primti tokius sprendimus, kurie ir toliau leistų Europos investicijų bankų likti vieną iš aukščiausiai reitingų požiūrių vertinamų institucijų. Uh, E, kad šis bankas ir toliau padėtų siekti ES tikslų. Europos investicijų bankas e, turi atskirti įvairius e, parametrus, tarp kurių valdymą ir tikslų siekimą. Svarbiausi tikslai yra kovoti su skurdu ir padėti prisitaikinti įvairioms šalims prie klimato, taiko, prie klimato kaitos iššūkių stebėsenos ir atskaitomybės sistema užtikrins geresnį skaidrumą, geresnę prieigą prie informacijos ir suinteresuotams pusėms atvers desnės galimybės dalyvauti konsultacijose ir pateikti savo nuomonę. 2 milijardai eurų bus skirti papildomai projektams susijusiems su aplinkosaugą. Tai turi prisidėti prie ES pastangų padėti šalims kovoti su klimato kaitos iššūkiais. Tikėkime, kad ta nauja priemonė sukurs daugiau paskatų e, atskiroms šalims labiau prisidėti prie ES siekio kovoti su klimato kaita. Europos parlamentas siūlo padidinti viršutinės finansavimo ribas. Pirmiausia, gali pasirodyti, kad tas sprendimas yra labai e, nelengvas, kadangi valstybėms e, finansavimo e, didinimas reiškia, kad reikės numatyti papildomas lėšas. Tai taip pat kita vertus gali reikšti, kad ES institucijos galės geriau prisidėti prie visų šių projektų. E, lėšų didinimas 1,7 milijardais eurų padės išlaikyti Europos e, investicijų bankui savo veiklą tose šalise, kurios arba rengiasi stoti Europos Sąjungą, arba dalyvauja įvairiuose projektuose. Europos Sąjunga turi dėti papildomai pastangų, kad galėtų paremti vakarų Balkanų valstybėms ar Šiaurės Afrikos valstybėms, ypač šiuo sunkiu metu. Tai ne, ne, nereiškia, kad bus pasi, kad prireiks labai daug papildomų lėšų ES projektams įgyveninti. E, Europos investicijų bankas turi stiprinti savo pajėgumus e, susijusius su žmogiškaisiais ištekliais, e, kurie savo ruoštų yra susijęs su šių projektų įgyvendinimu. Taip pat labai svarbu, kad projektų įgyvendintojai tartusi su suinteresuotomis struktūromis vietose dar iki projektų įgyvendinimo pradžios. E, svarbu, kad lėšos nepatektų į vadinamasias mokesčių priebėgas. Mes manome, kad reikalingas geresnis bendradarbiavimas apie vairių donorų fondų ir ES e, suinteresuotos institucijų šiuo atveju investicijų banko. E, valstybės narės turi taip pat teisę laukti, kad būtų tos lėšos, kurios skiriamos panaudotos kuo efektyviau. Svarbu, kad vertinimo sistema būtų tinkamai veikianti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos vicepirmininkui ponui Kalas. Prašau. Pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Kalfinai, kitiems parlamento nariams už pasirinktą konstruktyvų požiūrį šį pasiūlymą, kurio pabrėžiama Europos investicijų banko veiklos reikšmė. Parlamentas parengė tolygų pranešimą, kuris bus geras pagrindas bus mums daryboms su komisija ir taryba. Komisija neseniai e, pateikė pasiūlymą, e, siekiant pakeisti sprendimą 633-2009 metų dėl Europos investicijų banko mandato. Dabar yra labai svarbu laiku priimti sprendimą, kad Europos investicijų bankas galėtų tęsti savo išorės veiklą iki 2013 metų, tikrinant, kad už e, Europos investicijų banko projektai ne Europos Sąjungoje atitiktų Europos Sąjungos politiką, ypatingai klimato kaitos ir vystamosios politikos e, akivaizdoje. Kai kurie pakeitimai yra e, priimtini komisijai siūlomi, pirmiausia, jie susijęs su raginimu sustiprinti kai kurios e, banko veiklos e, aspektus, taip pat e, išplėsti mandato ribas. Dėl šių pakeitimų kai kuriuose regionuose bankas galės išlaikyti savo veiklą ir teikti paramą, pavyzdžiui, bendrai su kitomis valstybėmis Tunisui ir toliau prašoma didesnio skaidrumo ir veiksmingumo. E, dėl kitų pakeitimų reikės papildomų darybų. Trejato kontekste e, šie pakeitimai pirmiausiai susiję su tinkamumo e, kriterijais susijusiais su atitinkamais tikslais dėl klimato kaitos. Kitas aspektas yra E, regioninės veiklos tam tikros bendrosios nuostatos, e, kurios netitinka pirminių komisijos pasiūlymų. Na ir galiausiai keli pakeitimai susiję su ilgalaikiais tikslais, pavyzdžiui, bendradarbiavimo ir plėtros platformos ilgalaikis platformos sukūrimas, taip pat bendradarbiavimas vystomosios pagalbos finansavimo srityje, tai nesusiję su dabartiniais įgaliojimais, turime turėti omenyje, kad darybos dėl šių pakeitimų gali e, uždėlsti galutinio sprendimo prieimimą. Trejato darybos tarp institucijų prasidės remiantis šiandien patvirtintų tvirtinamo pranešimu 2011 e, metų e, kovo mėnesio ir jeigu nebus susitarta iki spalio mėnesio, tai reikš, kad e, Europos investicijų banko veikla ne Europos Sąjungoje turės būti sustabdoma. Dabar ponas Pejon kalbės. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Kalfin. Darbas, kurį kartu atlikome puikus, kartu su e, užsienio reikalų komitetu, aš buvau pranešėjęs ir e, ponia Atale, ponas Lensdorf ir e, ponas Tankų taip pat dalyvavo. Aš neminėsiu, kas ten buvo teigiamo, jis iš tiesų tą padarė pats dėl klimato kaitos, dėl žmogonių išteklių didinimo, dėl vystimo, socialinės, aplinkosaugos ryties ir žmogaus teisių ir uh, E, ties e, susitelkimas tiek kitomis šalimis ir panašiai. Ir derinimas geresnis su Europos politika. Tačiau Reikia pasakyti, kad sunkiose dėrybose parlamentas ir toliau turi išlikti toks vieningas, kaip ir buvo anksčiau tarybos akivaizdoje. Norėčiau pabrėžti, kad du trūkumai šiuo metu yra. Man labai gaila, kad e, su visomis e, grupėmis, su visomis frakcijomis buvo nubalsuota, jog mikrokreditams nereikia e, uždegti žalios šviesos ir taip pat e, dėl e, tų maksimalių ribų, kurios turėtų būti nustatomas 2000, pat 2013 metų. Ir dėl to mes nusprendėme kartu su kitais pranešėjais e, pateikti kai kurios pakeitimus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tuos punktus. Jie beje aptarinėjame jau visą eilę metų. Kai krito Berlyno siena, mes sureagavome ne tik tais kurdami plėtros projektą. Kai kas gali ginčytis dėl to e, projekto, e, kai kurių ypatybių, tačiau dėl to, kad jisai būtinas, tikrai niekam klausimų nekyla. Mes e, galvojome, kaip tą ekonominį ir e, demokratinį perėjimą surenkti. ES ir Europos investicijų bankas buvo pirmieji kas iš, už, an, an, iš anos viduržėmio jūros pas, pusės pasisakė. Tačiau dabar kol kas mes nekalbame apie tai, kas vyks po 2013 metų, tuo tarpu, kai žinome, kad gali kilti sunkumų. Buvo įvairių projektų, kuriuos, nu, kurie nubalsuoti buvo e, Europos parlamente ir e, šiandieną diskutuojame apie vieną iš jų. E, ir buvo šnekama taip pat apie bendro vystimo e, fondą, banką, e, kuris apimtų viduržėmio jūros šalis. E, ES nori, kad vyktų tie e, demokratiniai procesai anoje viduržėmio jūros pusėje taip pat ir aš norėčiau, kad artimiausiais mėnesiais būtų priimti palankų sprendimai to banko sukūrimo vardą. Ačiū, Neso. Dabar dvi su pusė minutės, mano Bermantais. Dėvė komiteto vardu, prašau. Pone pirmininkė. Ekonomikos augimas, spartus ekonomikos augimas besistančiuose šalyse nepastarnauja daugeliu žmonių. Ekonomika auga, kaip Adisabeboje ekonomikos augimas išreiškiamas dviženkliais skaičiais, tačiau žinome, kad neligybės yra labai daug. Moteris ir ūkininkai, pavyzdžiui, ne, negali užsitikrinti savo tinkamų gyvenimo sąlygų. Kodėl? Todėl, kad sunkios labai finansų, prieigos prie finansų, prie kreditų sąlygos. E, nes ūkininkams, pažiūrėjau, ar moteriams bankai skolina labai nenoriai. Na, o dabar šių pasiūlymų dėka bankų leidžiama imti svarbių priemonių. Bankas galės ne tik dalyvauti tiesiant kelius ar dėgiant didelės infrastruktūras. E, bus numatyta papildoma veikla šalia tos, kuri turi būti išlaikyta. Bus numatytos papildomos procedūros, kurios bus labiau įtraukiančios vietos žmonės, labiau užtikrinančios e, tvarumą. E, na, o mokesčių prie, priebėgos šiuo atveju nėra aktualus klausimas. E, Europos investicijų bankas prisims įsipareigojimus mažų ir vidutinių įmonių atžvilgių, bus numatytos tvarios paskolos, mikrofinansavimo galimybės, net jeigu reikėtų dar šiek tiek tą tekstą ir pakoreguoti, kad tos mikropaskolas būtų galima išduoti. Europos e, investicijų bankas turi turėti pakankamai personalo, kad galėtų atlikti tinkamai darbo Europos investicijų bankas, jo veikla yra būtina ES vystimosi politikai įgyvendinti. E, jo veikla padės užtikrinti geresnę lygybę. Noriu padėkoti visiems, ponui Kalfinui ir visiems, kurie prisidėjo prie šio dokumento rengimo. Ačiū. Dėkoju ponui Bermanui, o dabar e, kalbės ponas Vilmet Darmuts. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Iki šiol uh, profesionalai dirbę Europos investicijų bankė dirbo labai profesionaliai ir finansiškai patikimai. E, išskirtos paskolos būdavo skiriamos remiantis atsargumo principų. Būtent dėl to uh, buvo išduota šio banko labai nedaug blogų paskolų. O šio pranešimo tikslas yra. Uh, sumažinti, nuleisti iki žemesnių standartų profesinę Europos investicijų banko kultūrą ir visą tai politinių tikslų vardan. E, tai, kas įvyks, yra akivaizdu. Komercinių kriterijų sušvelninimas prives prie tokios padėties, kai bus išduota e, daugiau blogų paskolų. Visa tai bus papildomos išlaidos mokesčių mokėtojams. Tad kyla klausimas, ar jau ir dabar nelengvai gyvenantis mokesčių mokėtojai tikrai nori, kad jų pinigai būtų panaudoti tam, kad būtų galima siekti grinai politinių tikslų. Dėkoju. Dabar nematau, kad salėje būtų ponas Doč, jo nėra, jis tu būtų turėjęs kalbėti biudžeto kontrolės komiteto vardu. Ponas Kutaš tada kalbės ekonomikos ir pinigų reikalų komitetų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos investicijų bankui teikiamos papildomos garantijos. Tuo būtų bus plėtojamos socialinės, ekonominės struktūros trečiosiuose šalise, bus jums padedama kovoti su klimato kaita, bus galima skatinti žmogaus teisų padėties gerinimą tose šalise ir daugelį kitų dalykų. Aš manau, kad šiam bankui, e, investicijų bankui pratesti jo įgaliojimus yra geras sprendimas. Valstybės e, kandidatės taip pat bus įtrauktos į tų šalių sąrašą, kurios galės pasinaudoti teikiamomis garantijomis. Taip pat tai pasinaus ir šalims, kurios sudarė partnerystės sustarimus ES. Europos investicijų bankui reikia daugiau personalo, labiau specializuoto e, personalo, nes reikės vertinti ir gyvendinti tokius projektus, kaip pavyzdžiui Nabuko dujotikio projektas arba energetikos projektai ar jūrų politikos projektai, kurie yra labai specializuoti. E, Europos investicijų bankas prižiūrės šios projektus e, ir turės tai daryti ir jų vykdymo, ir paskui po jų įgyvendinimo. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Deutsch taip ir netėjo į salę, tad dabar klausysime kitų e, kalbėtojų, kurie kalbės frakcijų vardu. Ponas Kolino, dvi minutės. Jis pasisako na EPP. Ačiū pirmininkė, Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kalfin pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Šiandieną balsuodami mes atnaujinsime ES finansinę e, garantiją, kuri padengia EIB e- e įsipareigojimus už ES ribų. Čia yra tokie nuostatai, kurie atsižvelgiant į situaciją dabartyje yra daug svarbesni. Dabar vyksta labai dideli sukretimai rinkose ir taip pat e, nauja ekonomika pradeda kurtis. E, Europos investicijų bankas Europos Sąjungai vaidina labai svarbų vaidmenį, stiprina jos politinį ir ekonominį vaidmenį e, ir tai gerokai toliau užsiprečia negu siekia 27 valstybių sienos. E, Šis pradinis komisijos tekstas buvo šiek tiek pakeistas, buvo padarytas susitarimas tarp frakcijų, konstruktyvios vyko diskusijos biudžeto komitete ir taip pat rengiantis plenariniam šios dienos posėdžiui. Labai daug šnekėjome kaip remti mažas ir vidutinės įmonės vietoje, taip pat šnekėjome, kaip vystyti sinergiją, bendradarbiavimą, e, kaip remti vystymą, e, kaip vystyti įvairius veiksmus valstybėse narėse, kad tie veiksmai nepersikirstų ir nesidubliuotų vieni su kitais. Europos investicijų bankas ir toliau lieka toks bankas, kuris teikia paskolas. Ir reikia, kad EIB ir toliau veiktų tą, e, tą linkmę, tačiau nepatirtų didesnių nuostolių. Uh, Geografiškai EIB veikia netgi iki Irako ir Irake taip pat, tačiau neatsižvelgiame į tokias šalis kaip Baltarusija, juose neveikiame tuo tarpu, kai ten žmogaus teisų uh, E, ten žmogaus teisų, ne, teisės neužtikrinamos, jos turėtų būti užtikrinamos pakankamai, kad galėtų ten veikti EIB. Mes turime atsižvelgti į tarybos ir komisijos e, rekomendacijas ir tai turime padaryti kaip galima greičiau. E, buvo padaryta žodinis pakeitimas, e, kuriuo siekiama padidinti e, tam tikras sumas viduržėmio jūros zonoje. Tai yra teisingas dalykas, geras dalykas ir e, manau, kad tą reikia ir padaryti, ypatingai atsižvelgiant į tai, kokie dideli yra migracijos e, srautai. Ponas na, Darmos norėtų užduoti klausimą. Jis ką tik tais pasakė, kad norėtų jums užduoti klausimą. Sutinkate jį atsakyti? Na, noriu paklausti, ar kalbėtojas galėtų įvertinti, kiek visą tai kainuos mokesčių mokėtojams? Na, aš nelabai suprantu, ką jūs turite galvoje. Jūs turite galvoje apskritai bendrą padėtį ar kažkaip tai kažką konkrečiau? Laikykime, kad į klausimą atsakyta. O dabar socialistų frakcijos vardu pasisakys ponas Ferm. Herr talman, eh, kolleger. Först ett stort tack till vår. Ačiū pirmininkai, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Vailo Kalfin. Jis nuveikė tikrai didelį darbą, bendradarbiaudamas tiek su investicijų banku, tiek su penkių komitetų atstovais parlamente ir pasiekė puikių rezultatų. Finansų krizė parodo, kaip svarbu turėti stabilės veikiančias institucijas, kurios galėtų suteikti paskolas tuo metu, kai jų nesuteikia privačios finansų rinkos. Dabar mes turime kalbėti apie naujas priemonės arba esamų priemonių išplėtimą. Norėčiau paminėti tris aspektus. Tikiuosi, kad jie bus išgirsti tiek parlamente, tiek taryboje. Pirmiausiai reikia derinti ES vystimosi politikos ir e, banko veiklos tikslus, taip pat nustatyti aukštesnės, e, e, aukštesnius kriterijus kovojant su klimato kaita ir didinti valstybių narių įnašą. Banko veikla remiasi ES politika, tačiau e, besivystančiose šalyse galime įgyveninti labai daug projektų, todėl reikia nustatyti griežtesnius kriterijus tam, kad mūsų investicijomis būtų tikrai gyvendinami užsibrėžti <laughs> tikslai. Taip pat reikia sudaryti galimybės geriau susipažinti su EIB veikla tose šalise, kur, kurias yra už ES ribų. Taip pat reikia turėti omenyje, kad e, būtų įmamasi atitinkamų veiksmų ir vadovaujamasi galiojančiomis taisyklėmis mokesčių priebėgų atžvilgių ne visiems pasiūlymams manau, kad mes galėsime pritarti, tačiau reikia patvirtinti priemonės, kurias įgyvenant būtų galima teikti paramą Tunise ir Egipte vykstantiems procesams. Liberal frakcijos vardu dabar kalbės ponas Haglund. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai profesionaliai atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Gerai bendradarbiavome tarp frakcijų ir pasiekėme puikaus rezultato. Kai kurie esantys salėje išreiškė susirūpinimą dėl to, kad e, dabar keliama grėsmė Europos investicijų banko veiklai. Manau, kad tokie baiminimaisi yra be pagrindo. Mes siekiame tik tai dar e, pagerinti banko veiklą, siūloma nemažai gerų idėjų, todėl verta jas apsvarstyti, nepamirštant, kad e, reikia pamažu renktis dėryboms dėl e, būsimų Europos investicijų banko įgaliojimų mandato per būsimą finansinę perspektyvą nuo 14 metų, apibrėžiant naujas veiklos kryptis, užduotis ir finansinius išteklius. Labai svarbu to nepamiršti. Noriu paminėti du aspektus. Vieną iš jų minėjo kolega Ferm. Tai yra būtinybė daugiau lėšų Europos investicijų bankui panaudoti Šiaurės Afrikoje. Šis pasiūlymas, mano nuomonė, vertintinas teigiamai, reikia suteikti bankui atitinkamus papildomus įgaliojimus. Taip pat norėčiau sureaguoti į tai, ką veikiausiai paminės kolega Lamsdorf. Tai yra aspektai susijęs su EIB lėšų panaudojimu Baltarusijoje. Mūsų uh, nuomonė negalima dabar vykdyti šioje šalyje investicinių projektų, nes turime nepamiršti savo pagrindinių vertybių, kuriamis turi vadovautis taip pat ir Europos investicijų bankas savo veikloje. Pranešėjas kartu su šešėliniais įvairių frakcijų pranešėjais tikrai gerai bendradarbiavo ir mes sugebėjome susitarti dėl dokumento, e, kuris gali tikėtis plačios parlamento paramos tai yra gera šeitinė padėtis derantį su taryba ir komisija. Pirmininkas, ačiū žalių frakcijos vardu. Dvi su pusė minutės kalbės pana Triupilį. Pane pirmininkė, gerbiami kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Kalfin už jo plačių užmojų pranešimą. Noriu priminti, kad Teisingumo teismas reikalavo kad sprendimas dėl e, išorės e, veiksmų įgaliojimų Europos investicijų banko būtų priimamas bendro sutarimo tvarka. Tai taip pat patvirtina parlamento galių išplėtimą. Europos Sąjunga ir Samovo sutartė užsiveržė labai platos masto tikslus - žaliavų išsaugojimą, kovą su skurdu, e, demokratiją, žmogaus teisės. Labai svarbu, kad investicijų bankas būtų ta priemonė, kuri padėtų gyveninti šios tikslus, o ne atvirkščiai, kai šiuotų pagalius yra tus. Labai svarbu užtikrinti geresnę e, aplinkosauginę infrastruktūrą, rūpinti žmonės vandeniu, taip pat įgyvendinti sveikatos apsaugos ir švietimo projektus, nes būtent šie projektai, šiais projektais galima veiksmingiausiai kovoti su skurdu. Neprivalomi įgaliojimai, mandatai klimato kaitos srityje, skiriant šiems e, tikslams 2 milijardus eurų, taip pat turi būti panaudojami per Europos investicijų banką. Pono Kalfino pasiūlymas susijęs su Viduržėme jūros regiono ekonomikos atsigavimu ir demokratijos procesais, ypatingai Tunise ir Egipte. Šiame regione Europos investicijų bankas taip pat turi imtis veiksmų, todėl teigiamai vertiname teikiamus pasiūlymus. Reikia užtikrinti didesnį investicijų banko veiklos skaidrumą. Komisija turi pateikti metinę ataskaitą, tačiau jos nepakanka. Mes siekiame tikro skaidrumo, pageidaujame, kad priimant sprendimus e, būtų įtraukiamas nevyriausybinės organizacijos, kitos ekspertų grupės ir būtent toks skaidrumas prisidės prie e, investicijų banko autoriteto gerinimo ir mes taip pat tikimės, kad e, taryba nestabdys mūsų plačių užmojų Tikimės, kad procesas vyks greitai ir bus naudingas trečiųjų šalių piliečiams. Ačiū. Ačiū, ponė Triupel. Dabar vieną minutę kalbės ponė Svimborn, e, konservatorių reformuotojų frakcijos vardu. Dėkoju. Norint teikti garantiją šio pobūdžio paskoloms projektams už ES ribų, turime prisiminti, kad visa tai ne, nepraeis be finansinių pasiekmių. Mes turime žiūrėti, kur patenka ES pinigai ir turime užtikrinti, kad jie yra tinkamai tvarkomi, kad turime žinoti, kad tokios paskolos turi pačių vairiausių pasiekmių, tad parlamentarai turi žinoti, kad mes čia implikuojame į šios sprendimus ES biudžeto lėšas. Tad svarbu užtikrinti tinkamą skaidrumą. Skaidrumų užtikrinčių sistemų svarba čia yra neginčiama. Vykstant finansų krisiai, ne visada bankai nori palengventi paskolų dalinimo sąlygas. Tikrai ne. Mes turime labai aiškiai patikslinti, kokias garantijas teikia ES ir kaip tie projektai turės vykti. Aš manau, kad Tiek individualus asmenys, tiek Europos komisija, tiek pats bankas turi daryti viską, kad ES lėšos būtų tvarkomi rimtai, kad žmonės, kurie su to bus susiję, turėtų reikiamai patirties, nes mokesčių mokėtojų pinigų nevalia leisti bet kaip. Ačiū poniai Svinburn. O dabar GUE frakcijos vardu dvi minutės kalbės ponas Portas. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad šiandien mes kalbame apie plėtrą, apie įgaliojimų išplėtojimą, kurią pritaikysime Europos investicijų banko teikiamų garantijų sistemai. Aš manau, kad išplėtoti m, tuos įgaliojimus, kaip yra siūloma E, dokumente yra geras sprendimas. Tai padėtų bankui geriau siekti savo tikslų, būtų galima geriau teikti pagalbą e, bendradarbiavimo ir vystimosi tikslams. Bankas, Europos investicijų bankas ir Europos Sąjunga e, regisi kol kas pasirinko būti priklausomi nuo reitingų agentūrų, o tai reiškia, kad ir toliau bus garantijų problemų. Jeigu Mes norime padidinti riziką, o tuo pat metu norime būti atsargus, nes čia kalbame apie investicijas į kovą su skurdu, e, į plėtros projektus, nes kalbame apie e, tūkstantmečio tikslų įgyvendinimą. Tai nebūtinai yra pelną nešantis dalykai. Tad turime suprasti, kad turime dar e, kartą diskutuoti apie savo santykius su reitingų agentūromis. Turėtume diskutuoti ir apie kitus dalykus. Pavyzdžiui, kad ir tokius, kaip gali atsitikti, kad mes taip atsargiai elgiamės, kai kalbame apie garantijas, kurias mokesčių mokėtojai turi pateikti e, projektams kovai su skurdu, tačiau užmirštama, kad ES E, nusiplauna rankas ir beveik nereguliuoja privačių bankų veiklos. Kaip tai gali atsitikti? Nes kurį laiką e, bankai vykdė e, mokesčių mokėtų sąskaitą nusikalstamą veiklą ir niekas nieko nedarė. Norėčiau dar paminėti vieną problemą. Aš žinau, kad yra tam tikrų nutilėjimų ir dėl to pritariu kitiems. Jūs žinote, kad ES pastarojų metų uh, E, vis labiau dalyvauja tarptautinės politikos veikloje, kur taikomi dviejopi standartai. Mes kalbame apie pagarbą žmogaus teisėms, mes kalbame apie Europos investicijų bankų finansavimą teikiamą projektams Libijoje e, ir Rusijoje. Tai kokiais jie kriterijais remiasi bankai? Galėtume iškelti tokį klausimą. E, Europos išorės veiksmų tarnyba. Ši turi didžiulius įgaliojimus. Ir tai apima taip pat ir karinės operacijas. Tad mano klausimas būtų toks, kaip gali nutikti, tiksliau kaip atsitinka taip, kad Europos investicijų bankas gali atsitraukti nuo tų tikslų, kurie buvo iškelti. O dabar po ne Andresen. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes žinome, kad čia kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus paskaloms garantuoti. Finansiniai tarpininkai e, dirba 75 šalyse. Tarptautinės institucijos dirba užtikrintančios panašias funkcijas. Europos investicijų bankas nėra labai skaidri institucija. Ir aš manau, kad e, ne viskas yra skaidru išvykstančių dalykų, ypač jeigu kalbame apie skolinimo politiką, skolinimą e, tarpininkų bankams, skolinimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš manau, kad e, labai svarbu būtų, kad skaidresnė taptų ir tų tarpinių bankų veikla. ES ketina teikti papildomas garantijas. Visą tai pirmiausia gulsant mokesčių mokėtojų pečių. Aš skatinu jūs balsuoti prieš šį pranešimą, kad būtų galima tinkamai apsaugoti mokesčių mokėtojų interesus. Dėkoju. Dėkoju, ponė Adresin. Dabar pasisakys ponas Anton. Ponas Pirmininkė, EIB remia e, vystimo politiką ir tai atspindėta e, mūsų kolegos pranešime. Mes nenorime iš tokios politikos. Europos e, investicijų bankas aktyviai veikia ir už ES ribų, aš nežinau kodėl. Tačiau e, ES garantuoja e, paskolų padengimą. Turkmenistanas, Venezuela, Gazos ruožas, Palestina yra tokios šalis, kurios nedemokratiškos. O dabar jau norime investuoti į tą šalis. Įsivaizduokite, Gazoje, Kuboje e, vyksta E, viskas, kad tas pasiūlymas e, būtų neįgyvendintas ir mes balsuosime prieš. Ačiū ponui Hartong. Ponas Berman norėtų Jums užduoti klausimą, nes rodo mėlyną kortelę. Ar sutinkate jį atsakyti? Prašom. Ačiū pirmininkė. Nelabai suprantame, kas, koks skirtumas tarp paskolų ir subsidijų. Uh, reikėtų gal iš naujo perskaityti tą EIB e e, ataskaitą. Ponas Hartongas nesupranta, kad ES nėra sala. Jeigu norime taikos ir ramybės, tai turime investuoti ir į kitas šalis. Negalime, negalime tik tai subsidijomis naudotis, galim, turime naudotis ir paskolomis. Man rūpėtų išgirsti jūsų nuomonę, ką jūs galvojate šiuo klausimu. Ponas Hartongai, pirmininkė, ponė Bermanai, savaime suprantama, politika yra tam tikri pasirinkimai ir mes bevelyjame protingiau naudoti mūsų mokesčių mokėtojų pinigus užsienio uh, politikoje investuojant. Ačiū dabar individualūs pasisakymai. Pradedame nuo panos, ponios Matera. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Darbas iš tiesų atliktas puikus. Mes kalbame apie tam tikrą finansinę ES atšaką, kuri yra labai svarbi atsižvelgiant į Europos įsipareigojimus e, viduržėmio jūros pietų e, šalims. Mes turime dėti labai didelės ir ilgalaikės pastangas ir Europos investicijų bankas tą daro. E, kaip tik ir pereinamąją laikotarpyje remdamas infrastruktūras ir vietinės įmonės. Šiandieną balsuodami mes tiesiog e, balsuosime dėl to milijardo eurų, kartais gali būti ir rizikingi, e, rizikingos rytys numatytos tiems eurams išleisti, tačiau e, juos išleisti e, kai kuriais atvejais ir reikia. Pirmininkas nutraukė pasisakančiąją, sakydamas, kad vertėjams pasisakymas per greitas ir prašo sulėtinti tempą. Kalbėtoja atsiprašo pirmininko ir pažada kalbėti lėčiau. Taigi tiems tikslams siekti būtina geras koordinavimas tarp Europos komisijos, tarp e, tos naujos tarnybos ir Europos investicijų banko. Aš manyčiau, kad mums reikalingas bendras valdymas tarp tų institucijų Europos Sąjungoje. Tad aš pasisakyčiau už tai, kad Europos komisija ir toliau laikytųsi tokios platformos, kuri leistų uh, geriau atsiliepti į ES kylančius iššūkius išorėje. Taigi labai atsiprašau, sako kalbėtoja, ne viską galėjau perskaityti ir atsiprašau už tai, kad kalbėjau per greitai. Dėkoju poniai Matera, ponia Hercog. Ačiū, pirmininkė. Komisijos narimėlė kolegos Europos investicijų bankas tiek ponui Odi, kuris yra pranešėjas dėl biudžeto gyvenimo patvirtinimo, tiek mums yra labai svarbi investicijų banko veikla tiek ES viduje, tiek už jos ribų, tiek teikiant paskolas e, dabar, tiek ir ateityje. Tačiau reikia turėti minėje, kad ne viena ES institucija negali visiškai kontroliuoti investicijų banko veiklos, o mes norime tokią padėtį pakeisti. Reikia skirti daugiau dėmesio už ES ribų skiriamoms paskoloms, ne tik dėl anksčiau minėtų aplinkybių, tačiau ir dėl to, kad už ES ribų negalime vykdyti tos pačios priežiūros ir kontrolės kaip ES viduje, todėl reikia geriau renktis išorės projektų įgyvendinimui. Nepaisant to, jie kartais yra labai strategiškai svarbus, ypač politiškai nestabiliuose regionuose. Kaip ir pramonės komiteto posėdžio metu, aš norėčiau atkreipti dėmesį į energetikos projektų svarbą. Daugiau nei 50 procentų paskolų skirtos e, rytų partnerystės šalims ir ES gyvybiškai svarbu ten vykstantis projektai, nes būtent iš mūsų rytų kaimynų importuojame į vidurio ir rytų Europą bei Baltijos valstybės gamtinės dujas, todėl labai svarbu finansuoti tuos projektus, kurie susiję su apsirūpinimo energijos ištekliais, saugumo aspektais. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pasiūlymą EIB glaudžiau bendradarbiauti su Europos rekonstrukcijos plėtros banku ir pasaulio banku, nes e, sąveika gali atnešti gerų rezultatų, ponas Lamsdorf dabar. Ačiū pirmininkė. Lisabonos sutartimi yra numatomi nauji reikalavimai ES išorės politikai, užsienio politikai. Vienas iš tokių reikalavimų yra suderinti įvairius, įvairias komisijos investicijų banko turimas priemonės tarpusavėje, taip pat sustiprinti parlamentinę kontrolę, užtikrinti daugiau skaidrumo. Visą tai bus naudinga mūsų diskusijoms dėl užsienio politikos E, ypatingai diskusijoms, e, kurios vyksta šio parlamento užsienio reikalų ir vystimosi komitetuose. Dėl parlamento priimtų sprendimų iš e, Europos investicijų banko veiklos sričių buvo išbraukta Baltarusija. Jeigu <clears throat> šalyje bus gerbiamas žmogaus teisės, veiks laisvos profsąjungos, gerbiama privatinė nusavybė, tuomet būtų galima toje šalyje atitinkamą veiklą vykdyti, tačiau e, būtent šiems aspektams reikia skirti daugiausiai dėmesio prieš pradedant EIB veiklą. Baltarusio džiaugiuosi, kad taryba taip pat priėmė atitinkamą sprendimą. Vakar vyko diskusija dėl Egipto, buvo aptartos priemonės, kur galime imtis Egipte Keti Ashton e, paragino padidinti EIB investicijų apimtis Egipte, Tunise, Šiaurės Afrikoje. Manau, kad tai yra teigiamai vertintinas pasiūlymas. Parlamentas sureagavo greitai, dabar atitinkamai greitai turi reaguoti ir taryba. Manau, kad pasitelkdami savo išorės politikos priemonės ir e, padedami investicijų banko, galime prisidėti prie Šiaurės Afrikos ekonomikos atsigavimo ir jeigu ekonomika šiame regione pakils, įsitvirtins demokratiją, tuomet galėsime tikėtis mažiau migrantų iš šio regiono. Ačiū ponė Lamsdorfui. Vieną minutę dabar kalbės ponė Heidi Hautala. Ačiū. Hyviä tavoitteita, muun muassa köyhyyden... Europos investicijų bankas siekia labai gerų tikslų, pavyzdžiui, kovoti su skurdu, savame suprantama. Banko veikla turi atitikti ES politikos tikslus. Labai svarbu, kad banko veikla būtų atvira ir skaidri. Todėl žalių frakcija pateikė šeštą ir septintą pakeitimus, kuriais siekiama kad visos paskolos ir su jais susijusi informacija būtų vieša, būtų galima gauti informaciją apie atskirų projektų įgyvendinimą ir ta informacija būtų prieinama visuomeniai. Europos investicijų bankas, kaip ir visos kitos e, institucijos, privalo skelbti savo turimus dokumentus. Ačiū ponia Hautala, vieną minutę dabar kalbės pons Černieckis. Kalbėtojas kalba neįsijungęs mikrofoną. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, Europos investicijų bankas de facto yra ES institucija, nes jis finansuojamas mokesčių mokėtojų lėšomis. ES valstybinarių mokesčių mokėtojų lėšomis. Todėl šis bankas ir jo veikla privalo būti visiškai skaidri. Visiškai e, išsamei teikiant informaciją apie jo veiklą. Noriu pabrėžti, kad e, būdamas su Baltarusija besiribuojančios valstybės atstovas pasisakau už tai, kad Europos investicijų bankas užšaldytų bet kokius projektus ir galimybės teikti paskolas skirtas Lukašenko režim, režimui paremti. Privalome pademonstruoti, kad ES Europos Sąjungoje žmogaus teisės mums tokios pat svarbios kaip Azijoje ir Afrikoje. Tačiau pritariu kolegai, kuris lygino atitinkamus E, standartus taikomus Libijai ir Baltarusijai. Pirmininkas, ačiū pana Černeckui. Viena minutė kolegai Morganti. Pirmininkė, brangus kolegos. Šiuo pranešimu norime užtikrinti, kad Europos investicinių bankas galės skolinti iš, išorėje. Tai yra susijęs su įvairiomis šalimis, kuriuose vysto, vyksta pokyčiai, kuriuose vyksta tam tikri liaudės sukilimai. Ir dabar tas garantijas dabar siūloma išplėsti, kad būtų teikiamos garantijos kitose šalyse, kur gali kilti abejonių dėl demokratijos. Taigi paradoksas, paradoksalu. E, tokioje situacijoje ir gali kilti klausimas, ar negal, ne, negalėtume koncentruoti EIB lėšų Europoje. Beje, e, pirmadienį ponas Tajani komisaras tą ir pasiūlė šioje salėje. Ir aš esu nusivylęs, aš esu nusivylęs, kad Turkija yra laikoma kandidate stojimui į ES. Mes Šiaurės lygoje niekuomet nepritais, nepritarsime, pabrėžiu, niekuomet nepritarsime, kad nusileista būtų šioje srityje ar kažkokiuose kitose. Dėkoju, sako pirmininkas, vieną minutę ponui Stojanovui. Ačiū, pirmininkė. Iš karto matosi, kad šis pranešimas sukelia labai daug diskusijų ir siekiama švaistyti mokėto, mokesčių mokėtojų pinigus visose šalyse, įskaitant ir Turkiją. Jeigu ponas Kalpin būtų e, ministras, jeigu jisai veiktų Bulgarijoje, tai jisai dar būtų valdžioje. Aš remiu tai, ką pasakė ponas Dartmut. Lordas Anglijoje e, daug socialistiškiau galvoja negu socialistas čia. Mes ieškome sprendimų savo mokesčių mokėtojams ir kai tik tai surasime, kaip tas problemas įspręsti, galėsime duoti pinigų kitiems, tame tarpe ir turkams. Ačiū viena minutė su puse, tačiau pirmininkas sako, kad kažkas iškelia mėlyną kortelę. Jūs, ponė Kalfinai, galėsite atsakyti vėliau. Užbaigdamas diskusijas, dabar prašau nepasisakinėti, kadangi vėluojame. Ponas Stavrakakis, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją poną Kalfiną parengusi puikų pranešimą. Nėra jokių klausimų, gerbėmieji kolegos ir pirmininkė, kad dabar vykstant ekonominiai krisiai pamatėme dar uh, aiškiau, kokį svarbų vaidmenį vaidina Europos investicijų bankas ES viduje ir už jos ribų. Tai jau yra žinoma. Žinoma, kad uh, šio banko vaidmuo be kita ko yra paremti ES išorės veiksmus. Apie tą šiandien ir kalbame. Yra teikiama pasiūlymų pagerinti šio bankų lankstumą, skaidrumą, e, regionų, regionių projektų matomumą. Visą tai yra susiję glaužiai su ES išorės politika. Padidės skaičių šalių, kurios atitinka ES investicijų banko finansavimo kriterijus. Visa tai yra labai pozityvūs pasiūlymai. Aš gerbiami kolegos remiu šios siūlymus, nes pagerės Europos investicijų banko e, efektyvumas, pagerės šio banko e, įvaizdis ir ES įvaizdis visame pasaulyje. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Dabar ponui Mulder žodis, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. turime nesuklysti, jeigu neklystame dėl tų pirmųjų e, ženklų, kuriuos galime išvelgti, Europos Nesijų banko vaidmuo tik tai auks. Tikiuosi, kad naujos užduotis tenkančius Europos Nesijų bankų nepakenks veiklai šio banko. Kai pažvelgi tai, kokios numatomos finansinės perspektyvos ir ekonominė ateitis, gali susidaryti įspūdis, kad valstybių narių indėliai neketina labai sparčiai aukti. Europos investicijų bankas turi atlikti tyrimą. Svarbu pasižiūrėti bankui, kaip panaudoti geriausiai turimas lėšas, kad būtų galima pasiekti ES tikslų. Svarbiausia mums atrodo štai kas. Reikia išsiaiškinti, kiek naudingi buvo tie garantijų padidinimo sprendimai, kuriuos esame prieėmę anksčiau, kiek bankas efektyviai panaudojo tas padidintas garantijas. Manau, kad svarbu parengti pranešimą ir kuo greičiau, kad būtų pasakyta jame, kokios buvo sėkmingiausios suteiktos garantijos ir kiek naudos jos atnešė, kiek pridėtinės vertės buvo sukurta. Ir mes vertinami būsimą finansinę perspektyvą, galėsime pasižiūrėti, kokius fondus geriausiai galime panaudoti šio banko garantijoms. Ačiū ponui Mulder. Jūs matote, kad turime chronometro problemą. Na, kartais taip nutinka, ką padarysi. Ir dabar Ponui Porebai suteiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes optimistiškai žvelgiame į ateitį, nes matėme, kad pastaraisiais metais Europos Sąjungos išorės politika buvo sustiprinta. Dabar turime naujų priemonių, tokių kaip kaiminystės priemonė arba, pavyzdžiui, tokių priemonių kaip, kaip kaiminystės ir partnerystės priemonė. Uh, E, didelį dėmesį e, pasarų metus, didelis dėmesys pasarų metus skiriamas infrastruktūros energetikos projektams. Nabuko projektas, pavyzdžiui, yra strateginės svarbos. Rytų partnerystė turi apimti ir pagarbą e, demokratijai ir žmogaus teisėms. Baltarusija taip pat turėtų būti įtraukta į šios projektus. Svarbu Baltarusija ugdyti pagarbos žmogaus teisėms dvasia. Aš manau, kad tol, kol tų kriterijų netitinkama, neturi Europos investicijų bankas investuoti ir teikti garantijų. Dėkoju. Dabar diskusijas šiuo klausimu baigsime. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Turiu šešis prašymus pasisakyti. Ponas Keli, prašom. Ja, No Man nekyla jokių problemų dėl ES vykdomų investicijų projektų už ES ribų, ypač siekiant kovoti su klimato kaita, tačiau būdamas Airijos parlamentaru šiek tiek ironiškai vertin, vertinu ES paskolų garantijos, kurios teikiamas už ES ribų vykdomiams projektams, kai tuo pačiu metu ES siekia užsidirbti teikdama paskolas Airijai, e, su, suteikdama 5 milijardų eurų paskolą už 3 e, procentų palūkanas. Labai sunku suprasti, tiksliau, e, kaip, kodėl mums taikomos 5,8 procentų palūkanos, kai kitoms valstybėms Europos Sąjungoje taikomas 3,5 procento palūkanos. Manau, kad Arijos naujoji vyriausybė turės siekti persidėrėti dėl šių palūkanos, palūkanų normų. Ponai Paškas suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nari, Europos investicijų banko įgaliojimų prailginimas tam tikram laikui parodo, kad dabartinė ES ir EBI partnerystė duoda vaisių, gyvendinami įvairūs svarbus projektai, padinant EIB atitinkamos garantijos, paskolų garantijos padengia rizikas, tiek politinės, tiek ekonominės susijusios su šių projektų gyvenimu. Tai labai svarbu laikytis biudžeto drausmės įgyvendinant projektus ir skirti atitinkamų finansinių lėšų tam, kad būtų pasiekti ES politiniai tikslai. Tam būtina pasitelkti gerai veikianti ir skaidrų priežiūros bei kontrolės mechanizmą. Lėšų naudojimo skaidrumą būtina užtikrinti, pirmininkas nutraukė kalbėtoją. E, dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, panie pirmininkė. Mano nuomonė, Europos investicijų banko veikla už ES ribų privalo vykti remiantis ES galiojančiomis vertybėmis, taip pat principais, pagal e, kurios vykdoma Europos kaiminystės politika. Dabartinėmis aplinkybėmis ES, mano na, nuomonė, negali įtraukti Baltarusijos į galimų Europos investicijų banko skolininkų sąrašo. Jeigu Minsko režimas nori pasinaudoti Europos investicijų banko paramą, tai turi vadovautis demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisų principais. ES šiuo klausimu privalo laikytis vieningos pozicijos, taikydama tiek politinės, tiek finansinės sankcijas. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū žodis, ponai Odį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos investicijų bankas yra tarp vyriausybinė institucija. Valstybės narės garantuoja, e, teikia tai garantijas viduje, o Europos, Sąjungo, Europos investicijų bankas teikia garantijas veiksmams Europos Sąjungos išorėje. Na, visa tai yra pakankamai svarbu. Reikėtų, kad vieną gražią dieną Europos Sąjunga būtų šio, ba, e, būtų šio banko akcininkė ar investuotoja. Mano siūlymas yra labai paprastas. Reikėtų E, kalbėti apie tą 29 milijardų sumą, atlyginimas už paskolas būtų 100 milijonų, tuo pat metu galėtume paskirti subsidijas Europos investicijų bankui, atsižvelgiant į projektus, kuriuos šis bankas pasiūlo. Kai dėl stabilumo fondo norėjau pasakyti štai ką - 60 milijardų eurų plus 30 milijonų, e, tai reiškia, kad kalbame apie visą ES biudžetą skirtą garantijoms, metinį biudžetą. Ačiū pono Jodį. Dabar ponas Kozlovski. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją, parengusi puikų pranešimą. Manau, kad šis pranešimas puikiai atspindi Europos, Sąjung, Europos parlamento poziciją. Europos investicijų bankų įgaliojimų pratesimas yra labai svarbus sprendimas. Tikiuosi, kad tolesni to banko veiksmai bus taip pat sėkmingi. Remiu iniciatyvą susijusią su uh, e, viduržėmio jūros valstybėmis, turint omeny dabartinį kontekstą, tai, kas ten vyksta, uh, yra tikrai labai svarbu, kad visos demokratinės iniciatyvos ten būtų remiamos. Kita vertus, aš manau, kad sprendimas e, dėl Baltarusijos yra teisingas sprendimas tol, kol nesilaikoma ten žmogaus teisių. Ačiū. Ir dabar kalbės. Kolegė Kiosel, ponė pirmininkė, mes matome, kad kalbama apie naują ES lėšų panaudojimą. Norėjau paskelbti tokį įspėjimą. Mes dabar turime 20 milijonų eurų bankams ES. Tai turėtų būti probleminis klausimas. ES lėšų panaudojimas turėtų būti labai griežtai kontroliuojamas išorės šalyse neturime kontroliuotojų, kurie galėtų tą kontrolę užtikrinti. Tuo tarpu, kai ES valstybėse ta kontrolė yra užtikrinama. Tad lieka daug netikslumų dėl to, kokie bus nauji Europos investicijų banko įgaliojimai. Kalbama apie pajamų privatizavimą, kuris galėtų būti numatytas kaip papildoma priemonė. Pirmininkas, ačiū ponė Greslė, jūsų pasakymo laikas baigėsi, turiu jūs nutraukti, sako pirmininkas. O dabar žodis komisarui ponui Kalas. Jis apibendrins visus pasisakymus. Dėkoju. Norėčiau trumpai pakomentuoti, noriu pabrėžti kad darbų tvarkarštis yra labai svarbus. Prasidės trialogo diskusijos remianti šiuo pranešimu, kuris ko gero šiandien bus ir priimtas. Mes turėsime priimti sprendimą iki vasaros, tam, kad išvengtume į tokios rizikos, nes spalio mėnesį tie galiojimai baigėsi bankų ir jeigu jie būtų nepratesti, atsirastų tam tikro netikrumo. Tad klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus. Norėčiau pasakyti jūsų visų interesų vardan, kad Europos investicijų bankas veikia daugelį šalių. Jo veikla daug kur buvo labai svarbi. Aš manyčiau, kad dabar Europos investicijų bankas aktyviai veikia Egipte. E, ten investicijos siekia apie 4 milijonus eurų. E, dabar privatus sektorius. Norėčiau šį beitą paaiškinti. Bankas ir biudžetas yra du skirtingi dalykai. Bankas veikia operuodamas akcininkų lėšomis, o tai yra valstybių narių įmokėtas kapitalas. Bankas yra atsakingas už tas paskolas, jis atsakingas už paskolų išdavimą ir paskui lėšų atsiemimą. Reitingais yra vertinama banko veikla, o kaip jau buvo sakyta, ten keletą kartų šiandien Europos investicijų banko reitingas yra vienas iš aukščiausių, jeigu ne pats aukščiausias. Tai reiškia, kad bankas dirba tikrai labai profesionaliai ir tampa tam tikrų gero bankininkystės vykdymo pavyzdžio. Kai dėl EIB kontrolės. E, valstybės narės ir komisija yra šio banko valdybos nariai. Olafas gali tikrinti šio banko veiklą ir gali pateikti savo nuomonę apie šio banko veiklą. Taigi egzistuoja demokratiniai mechanizmai šio banko kontroliai užtikrinti ir bankas turi veikti pagal jam nustatytas veiklos taisyklės. Norėčiau pasakyti, kad garantijos apima suverenę riziką ir demokratinę riziką. Tai nereiškia, kad bus kūriamos, kūrėmi kažkokie fondai ar lėšos bus naudojamos neskaidriai. Aišku, pasirinkimų yra daug, sprendžiant kam ir kaip skolinti, tačiau egzistuoja politinės gairės, dėl kurių šiandien dar buvo diskutuojama. O jūsų visų pareikšta nuomonė yra labai vertinga, mes ją tikrai atsižvelgsime. Dėkoju. Pirmininkas dėkoju, ponė komisarė. Dabar perduosim žodį ponui Kalfin, jis norėtų dar šį beitą pridurti. Just, uh, uh Keletas pastebėjimų, ponė pirmininkė, pirmiausia, Europos investicijų bankas yra ES institucija, jis yra Lisabono sutarties dalis, todėl jis turėtų prisidėti įgyvenant ES tikslus tiek viduje, tiek išorėje. Kolegos minėjo, kad kai kurie, kad bankas neturėtų vystyti veiklos už ES ribų, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad ES vykdo e, užsienio politiką ir investicijų bankas galėtų padėti ją gyveninti. Antra, bankas yra finansų institucija, turinti aukštą reitingą, tai stabili finansų institucija ir visi pakeitimai kuriuos mes teikiame, e, jas siekiama išlaikyti šios institucijos stabilumą. Taip pat tai neprieštarauja galimybei teikti ataskaitas bei įvertinti Europos investicijų banko remiamus projektus klimato kaitos atžvilgių. E, Labai e, sudėkingas už komisijos nario mintis apie tai, kad taryboje mes turime kai kurių problemų, dėl kurių dar nėra priimti sprendimai. Taip pat tai apima ir planavimo paskolų teikimo, garantijų teikimo planavimą bei e, ES vykdomos e, vystamosios pagalbos veiklos matomumą. Mes turime dvi alternatyvas arba neliesti šio klausimo, nes tai pakankamai sudėtingas ir jautrus klausimas, arba bendradarbiauti su taryba siekiant, kad visi ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami veiksmingiau. Dėkoju už diskusiją. Aš tikiuosi, kad balsavimas parlamente bus vienareikšmiškas ir galėsime pradėti sėkmingas darybas su taryba. Pirmininkas, ačiū labai. Baigime svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Balsuosime šiandien 12 val. Kitas darbo tvarkės punktas yra klausimai, kuriuos atsakoma žodžiu.